El acta de la sesión de ayer ha sido. Vakarykščio posėdžio protokolas išdalintas ant jūsų stalų. Jei neturite pastabų, protokolą tvirtiname. Sí, señora Harms. Pone Harms. ¿Ha pedido usted la palabra, señora Harms? Pone Harms, ar jūs prašėte žodžio? Ne dėl vakarykščio posėdžio protokolo. Bien, eh, hemos recibido del Grupo Popular las siguientes modificaciones. Iš EPP frakcijos esu gavęs tokius pakeitimus paskirimimus į parlamento komitetus. Peticijų komitetas